Nous allons continuer notre euh, réunion après cette. Euh, Mes tęsėme mūsų posėdį po bendro posėdžio su biudžeto komitetu. Jeigu jūs neprieštarausite, aš siūlyčiau šiek tiek pakeisti mūsų darbo atvarkės projektą ir į jį įtraukti skubos tvarkas svarstytiną klausimą, tai yra pasikeitimą nuomonėmis dėl situacijos Centrinės Afrikos Respublikoje. Pas mus atvyks šios šalies ministras pirmininkas ir mes su juo galėsime pasikalbėti. Ir mes galėtume jį priimti šiame posėdėje prieš 17 valandą. Jeigu jūs tam neprieštaraujate, tuomet toks darbo atvarkės projekto pakeitimas yra patvirtintas. Mes taip pat e, išplatinome jums e, vasario 18-19 ir kovo 18-19 dienų protokolus ir jeigu niekas nepareikš jokių prieštaravimo per šį posėdį, tuomet laikysime, jog protokolai yra patvirtinti. Mes taip pat e, koordinatorių posėdį, kuris vyko vasario 19 dieną, patvirtinome kelias rekomendacijas ir priėmėme kelias sprendimus. Jie buvo jums išplatinti. Ir taip pat išplatinome jums ir informaciją apie kovo 19 dienos koordinatorių posėdį. Jeigu, jeigu turite kokį nors pastabų, prašyčiau taip pat mums apie tai pranešti iki šio posėdžio pabaigos. Jokių ypatingų pareiškimų neturiu ir norėčiau paklausti komisijos, ar ji norėtų mums ką nors pranešti šiandien. Ne, komisija nieko nenori pasakyti. Europos komisijai buvo pateiktas klausimas, kurį patikiu aš pati, bendradarbiaudama su Bart Stasu. Ir šio klausimo tekstas, tekstas yra įdėtas į dokumentų rinkinį, kuris jums yra išplatintas. Aš dabar užtikiu žodį komisijai, kad jie atsakytų iš klausimą. Euh, merci, madame la présidente. Euh, madame la présidente, c'est Louis Riera. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš su Louis Riera. darbo grupės skirtai darbui su tarptautinėmis finansinėmis įstaigomis padalinio koordina, darbo grupės koordinatorius. Aš norėčiau padėkoti Jums už šį klausimą. Aš šį rytą kaip tik grįžau iš susitikimo pasaulio banke ir ten pasaulio banko pirmininkas papasakojo, pristatė mums savo ateities veiksmų strategiją. Ir e, ši programa turėtų būti patvirtinta metinėme susitikime, vyksinčiame spalio mėnesį. Jums e, tikriausiai yra žinoma, kad e, šioje strategijoje yra patvirtinta, jog Pasaulio bankas ketina kovoti su skurdu tam, kad jis būtų visiškai panaikintas iki 2030 metų. Ir taip pat yra įvedama nauja savoka sharing prosperity, pasidalymas gerovė. Ir tai. Ir e, ši savoka bus taikoma dabar uh, ypač tose šalise, kur 40 procentų žmonių gauna mažiau nei vidutinės pajamas. Taip pat norėčiau Jums papasakoti ir apie tai, kaip ketina, ką ketina daryti pasaulio banko pirmininkas reorganizuodamas e, banko veiklą, skirtinę stiprinti bendarbiavimą tarp įvairių padalinių. Aš noriu apie tai pakalbėti, kadangi tai yra susijęs su jūsų patiktų klausimu. Ar yra numatyta kokia nors bendra saugiklių politika? Ar o, e, kiekvienas vykdys savo o, e, saugiklių politiką? Šį saugiklių politiką yra taikoma patikos fondams ir uh, atskirai, atskiroms pagalbos rušims, tačiau ji nebus uh, taikoma uh, programai Program for Results ir taip pat nebus taikoma vystomosios politikos paskoloms. Tačiau bus taikoma techniniai E, paramai ir įvairiems patikos fondams. Programa siekiant rezultatų ir visumosios politikos e, paskolos. Šiems dalykams ne, nebus taikoma ta saugiklių politika, politika, dėl to, kad tai yra principo klausimas. peržiūrint e, taikomus saugiklius. Buvo išsamei išnag, išnagrinėta, kaip galima būtų e, su, kiek įmanoma daugiau suderinti įvairius saugiklius ir, ir kaip tai paveiktų visumosios politikos paskolas ir e, programą Program for Results. Ir aš norėčiau e, Jums pranešti, kad e, mes jau ket, e, mes ketiname toliau svarstyti Jūsų iškeltą klausimą. Ir jums tikriausiai yra žinoma, kad mes šiek tiek pakeitėme tvarką, pagal kurią Europos e, vildomieji direktoriai lankosi ES institucijose. Ir e, žinome, kad e, kad kai vyksta susitikimai tarp vykdomų direktorių ir pilietinės visuomenės, labai svarbu yra taikyti saugiklius. Ir gegužės 15 dieną toks e, direktorių susitikimas vyks e, čia parlamente ir tuomet aš manau, kad galima bus išsameu aptarti uh, kaip toliau bus plėtojama saugiklių politika. Tai čia aš ir baigsiu. Reikėtų dar nepamiršti darbo grafiko. Dabar jau prasideda antroji peržiūros, antrasis peržiūros etapas. Ir po, po jo mes turėtume parengti antrąją ataskaitą. Ir nuo gegužės iki lapkričio mėnesio vyks dar vienas konsultacijų etapas ir jo metu mes visi galėsime prisidėti prie šio darbo. Ir dar baigdamas norėčiau Jums pranešti, kad, kaip Jums yra žinoma, komisija atlieka koordinavimo ir tarpininko vaidmenį, bet mes esame tik tai stebėtojai, kadangi ponas Pybalks. Uh, dalyvauja kiekviename metinėme e, pavasarį vykstančiame susitikime. Ir mes koordinuojame šalių pozicijas, tačiau mes nesame visą teisę į to susitikimo nariai. Šį, ko už paaiškinimus, aš turiu papildomą klausimą. Norėčiau sužinoti, ar pasaulio bankas pradėjo projektų finansavimą sus, Malyje susijusį su žemė užgrobimais. Nes mes žinome, kad buvo atimtos žemės, taigi ar bus suteikta finansinė pagalba, e, pagalba tokiu atveju ir taip pat kaip Pasaulio bankas kovoja su E, palankius mokesčius taik, taikančiomis zonomis. Aš galiu dabar atsakyti į iš dalies jūsų pateiktą klausimą. Pasaulio bankas, kaip ir mes, manome, kad žemės už, už, užgrobimas yra esminis klausimas ateityje, kalbant apie ir maisto saugą ar kaimo plėtra ir žemė užgrobimas. Na, iš principo sujaukia visą tą sistemą. Mes, kaip ir pasaulio bankas, maisto, žemės ūkio organizacijos projektams pritarėme, bet taip pat yra ir parengtos gairės susijusios su žemių, kova su žemė užgrobimais ir uh, Pone pirmininkė, aš norėčiau paminėti, kad jūs galėtumėte šį klausimą tiesiogiai užduoti vykdomajam direktoriui, tačiau nemanau, kad jis galėtų atsakyti jūsų klausimą taip arba ne, nes žemių užgrobimas yra susijęs su privačiomis investicijomis žemės ūkio srityje ir ten tikrai yra gausybė įvairių politikos rūšių, kalbant ir apie institucijų darbą ir taip pat pokalbius ir e, su, su gyventojais. Taigi yra sutarta dėl atitinkamų gairių ir matyti kiekvienos politikos atveju reiktų priimti atitinkamus sprendimus, tačiau e, egzistuoja kažkokie tai bendri sprendimai ir principai, kuriais e, bandoma skirti investicijas, kurios atneštų naudos konkrečioms gyventojų grupėms, susijusiems gyventojų grupėms. Dėkoju. Aštuntasis darbo atvarkės punktas - Malio atkūrimas ir dem demokratėjimas. Kovo mėnesį 2012 metais Malija vyko valstybės perversmas prieš metus. Šiais metais, sausio 11 dieną, naujas konfliktų etapas prasidėjo Malija ir prasidėjo, ir prasidėjo e, Prancūzijos, o, Prancūzijos e, karinės operacijos, tačiau galiausiai e, fr, e, Prancūzijos ir Malio pajėgų dėka buvo įmanoma pasiekti labai svarbių sprendimų. Galiausiai buvo susitarta dėl kelio gairių sausio 29 dieną ir ketinama surenkti teisingus ir sąžiningus rinkimus. Aišku, tai sukels daug saugumo ir organizacinių problemų. Ir tokiu būdu, aišku, kuomet Prancūzija palaipsniui išves savo pajėgas, e, tai gali sukelti atitinkamų problemų. Po to situaciją pradės kontroliuoti jungtinių tautų stabilizavimo misija. Nu, e, Malija egzistuoja didžiulių humanitarnių problemų, daugiau nei 4 milijonai 300 tūkstančių gyventojų. E, gyventojus reikalinga humanitarnė pagalba 2012 metais. Nuo 2012 metų balandžio mėnesio Maždaug pusė milijonų gyventojų turėjo palikti savo gyvenamasias vietas ir persikėlė į kitur, ypatingai iš e, Malio šiaurės. Taigi iš tiesų yra daug pabėgėlių, daug jų pabėgo į kaiminę šalis. Na ir aišku, daug problemų kyla dėl perkeltų asmenų ir dėl žmogaus teisių. Krizė palėtė visą šalį, ekonominę situaciją ir bazinės E, socialinės paslaugas. Yra klausimo projektas, taip pat parengta ir rezoliucijos, parengtas rezoliucijos projekto tekstas, kuris bus aptariamas rytoj po pietų. Taigi, kolegos, dabar pradėsime diskusiją šiuo klausimu. Kas norėtų pasisakyti? Monsieur Prada. Kągi, ponas Preda. Taip, aš pono Preda vardu pasisakysiu, jis paprašė, kad aš jį pakeičiau, dėja negalėjo dalyvauti šiandienos posėdėje, taigi aš perskaitysiu. Ponas Preda nori pasveikinti kom DEVE ir AFET komitetų pirmininkų iniciatyvą įtraukti šį klausimą gegužės mėnesio plenarinės sesijos darbo tvarkę. Diskusijos dėl malio atkūrimo ir demokratėjimo yra labai aktualios. Ir taip pat donorų konferencija liks e, Briuselyje. Kalbant apie šalies teritorijos vientisumą ir taip pat Prancūzijos e, karinės operacijas siekiant apginti civilius gyventojus yra labai aktualūs dalykai. Na ir dabar kalbant apie šios šalies ateitį, reikia imtis ryštingų veiksmų ES, nes sudėtingi yra iššūkiai ir saugumo, ir humanitarinė prasme. Norint atgaivinti šalies ekonomiką, reikia tikslinės pagalbos, bandant realiai padėti šaliai įtraukiant ir nacionalinius išteklius, ir donorų išteklius. Taip pat reikia užtikrinti ilgalaikį šalies stabilumą ir ponas Preda nori pabrėžti, kad reikia kuo galima greičiau surinkti, surinkti rinkimus ir priešrinkiminę kampaniją, prisidėti prie to. Būtent Liepos mėnesis turėtų būti pasirinkta data rinkimams. Šeši kompromisiniai pakeitimai, dėl jų yra parengti rezoliucijos tekstui Labai svarbu, kad būtų parengtas griežtas rezoliucijos e, tekstas, bandant išspręsti visas problemas, su kuriamis susiduria Malis. Dėkoju. Kągi, aš irgi norėčiau iškelti keletą klausimų komisijai ir išorės veiksmų tarnybai. Jungtinės tautos išanalizavo galimybę parengti rezoliuciją ir daugiau kaip 12 tūkstančių nusiųsti taikos stebėtojų, stebėtojų darių į Malį. Tačiau panašu, kad kyla problemų dėl tų pajėgų, nes na, tai būtų labai svarbi Junktinių tautų misijos įgyvendinimo dalis. Taigi kyla klausimas, koks būtų ES taikdarių vaidmuo ir kiek, kokie, kaip ketinate derinti Junktinių tautų ir ES taikdarių veiksmus. Taip pat kaip į tai įsitrauks ir Afrikos sąjunga, e, turint omenyje jos e, įsitraukimą po Liepos mėnesio rinkimų. Žodį suteiksiu ponui Šonui Doiliu. You, Ačiū pirmininkė. Aš vadovauju skyriui darbui su Vakarų Afrika išorės veiksmų tarnyboje. Jungtinių tautų misija ne tiek perims iš afisma operacijos, bet bus visas pasikeitimų procesas. Afisma pajėgumai iš tikrųjų nusipelno diskusijų. Ir yra nagrinėjimas šiuo metu šis klausimas. Vyko koordinatorių posėdis su jungtinių tautų taikdarių taikos palaikymo mm, misija ir su Edmond Mülle, generalinio sekretoriaus asistentu. Kalbėjome apie koordinavimo mechanizmą ir panašiai. Ir mes galime, galime patvirtinti ir konstatuoti, kad e, mūsų, mes vienodai suprantame kilusius klausimus. Junktinių tautų misijos e, tikslas ir ES e, tikslas užtikrinti mokymus. Ir tuos mokymus e, taip pat vykdo vakarų e, ECOVAS, Afrikos sąjunga ir mokymo misijos. Pagrindinis tikslas yra mokymai. Šiuo metu yra apmokami 650 malio kareivių, vienas batalionas ir ketinama kitus batalionus apmokyti vėliau. Kaip sakiau, nėra numatoma jokių pakeitimų šiame mokymų planuotame procese. O dėl jūsų paskutinio klausimo dėl ECOVAS ir Afrikos sąjungos vaidmens po to, kai bus įvykdyti tam tikri pakeitimai, ekovas vaidmuo toliau bus daugiau politinis, bus sekama padėtis, sekami pokyčių procesai ir siekiama stebėti susitaikymo procesą, būtent gilintis į skirtingas nuomonės tarp Mauritanijos, Ingerio, Alžyro vienoje pusėje ir kitoje pusėje nuomonės, kuri ar požiūrio į šiaurės regioną kaip į vieną bendrą regioną. Ir viskas iš tikrųjų netaip e, paprasta, kaip gali pasirodyti. Afrikos sąjunga toliau ketina aktyviai dalyvauti ir, kaip žinote, Pierre Bojoje. Afrikos sąjungos ypatingas įsigaliotinis atliko labai svarbu vaidmenį pastarosiomis savaitėmis. Uh, kartu su kitais ypatingaisiais atstovais. Mišelė Verlandu Monton yra ES specialusis atstovas ir mes manome, kad koordinavimą toliau reikia stiprinti. Penktadienį Bamake susitiko paramos ir koordinavimo grupė. Ji ir toliau yra būtina ir reikia užtikrinti labiau specializuotą ir dar aktyvesnį koordinavimą. Aš manau, kad e, tuo atsakiau jūsų klausimą. Ačiū. Ačiū. Dar tris klausimus jums e, <laughs> pateiksiu. Jums ir išorės veiksmų tarnybai. Ką Jūs manote apie Čado vyriausybės neseniai uh, pare, pareiškimą, kad kad kad neaišku šiuo metu, kas kovos su uh, terorizmu po to, kai Čadas nusprendė uh, atšaukti 2000 savo karių Ir ką Jūs manote apie planuojamus e, susitikimus Liepos mėnesį, atsižvelgiant į dabartinę politinę situaciją? Ir kokią pagalbą ketina suteikti ES? Ir ką Jūs manote apie ES ir Prancūzijos planuojamą donorų konferenciją, kuri turėtų vykti gegužės mėnesį. Dabar sutikiu žodį Šonui Doliui, ir po to tarybai. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Čado prezidento pareiškimai, kaip jūs sakėte, yra tokie, kad Čado pajėgos nėra atitinkamai parengtos kovoti partizaninį karą. Mes sutinkame su šia nuomonė, iš tikrųjų, kova su terorizmu yra ypatinga kova ir pastaraisiais mėnesiais būtent tai ir matome Nigerijoje. Kas perims kovą su terorizmu ir paramą, aš manau, kad e, čia turės atlikti savo funkcijas vietos pajėgos taip pat e, kariai parūpinti Prancūzijos bei kiti partneriai taip pat turės sutelkti pajėgas ir partneriai pačiame regione. Ir pastaruoju metu šalis pačios diskutuoja koordinav... saug... saugumo mechanizmų koordinavimą ir taip toliau. Ir mes taip pat e, jau Pradėjome kitų galimybių nagrinėjimą naudojantį stabilumo priemonę. Taip pat svarstome kitas galimybės dėl rinkimų Liepos mėnesį. Ir penktadienį kaip tik ir buvo apie tai kalbėta paramos grupės susitikime. Reikia pasinaudoti dabartinę situaciją, reikia užtikrinti ilgesnį, ilgalaikį susitaikymo procesą ir svarbu užtikrinti, kad rinkimai vyktų pagal planą. Būtent taip e, Jukunda Trauri prezidentas išsakė Ekovas viršūnių susitikime prieš šešias ar aštuonias savaitės. Ir nuo tada jam išsakyta parama ir visi sutinka, kad svarbu pasinaudoti dabartinę padėtimi. Kokią pagalbą teikia ES? Mes teikiame nuolatinę paramą parengiamuosiuose procesuose ir tai darome jau keletą mėnesių. Padedame renkti registracijos dokumentus. Taip pat e, svarstome pilnavertės rinkimų stebėjimo misijos galimybę. Ir jūsų paskutinis klausimas. Dėl gegužės 15 konferencijos ir kokias numatome saugumo sektoriaus reformas, aš manau, kad turi toliau vykti dialogas, kuris jau dabar prasidėjo. Tai yra, reikia dabar palaikyti dabar jau vykstančius procesus tarp pačių šalių Kitaip sakant, reikia remti koordinavimą tarp žvalgybos skyrių ir taip toliau. Taip pat toliau tęsti tuos veiksmus, kurie dabar įgyvendinami pasinaudojant stabilumo priemonė. Taip pat juk apsahelio pajėgos kurios dislokuotos Nemėje, turime galvoti arba apie jų misijos pratesimą, arba apie dar kitų valstybių įtraukimą į šią misiją, kad e, ši misija vyktų, kad į misiją įsitrauktų Čadas ir vėliau kitos valstybės. Ačiū. Merci beaucoup. Labai dėkoju. Ar kas nors e, iš tarybos atstovų norėtų ką nors pasakyti? Ne? Gerai. Taigi, Dėkoju Europos išorės veiksmų tarnybos atstovui Šonui Doiliui už tai, kad jis pasidalino su mumis savo mintimis ir analizę. Toliau devintas darbo tvarkės klausimas. Žuninkystės suvaržymai ir teritoriniai vandenys viduržymio ir juodosiuose jūrose. Konfliktų sprendimo būdai. Man teko garbė renkti nuomonę dėl šio pranešimo. O ir patį pranešimą rengia žuvininkystės komitetas. Aš jums trumpai papasakosiu apie tai, apie ką kalbama mano nuomonės projekte. Visiems yra žinoma, kad besivystančiose šalyse žuvininkystė yra labai svarbi vaidmenį, labai svarbu vaidmenį, kadangi būtent šiame sektoriuje kūrima labai daug darbo vietų ir būtent šis sektorius padeda gyven, e, žmonėms išgyventi. Tačiau ištekliai mažėja ir vyksta konkurencija dėl mažėjančių žuvies išteklių, žuvų išteklių. Ir todėl mums reikia da, uh, surasti konfliktų sprendimo būdą, kuris leistų mums e, spręsti įvairių e, teisų turėtojų atskiras zonas interesų konfliktus ir padėti taip pat E, reikėtų skatinti regioninį bendradarbiavimą, nes mes manome, kad būtent toks bendradarbiavimas gali padėti išspręsti regioninius konfliktus. Be to labai svarbu yra suteikti besivystančioms šalims, joms reikalinga ekonominė ir techninė pagalba tam, kad jos galėtų tinkamai e, finansuoti, e, tinkamai stebėti, ar žvejojama yra laikintis visų teisės aktų nes mes e, žinome, kad kuriuose šalyse, net jeigu ir galioja atitinkami teisės aktai, to, dažnai vietos valdžia tiesiog neturi pakankamų techninių iš, e, išteklių, techninės įrangos, kad galėtų tinkamai prižiūrėti, kaip jų, e, jų yra laikomasi. Be to mes manome, kad viduržėmių jūros ir juodosios jūros baseinuose reikėtų plėtoti uh, mokslinius tyrimus, ypač tuos, kurie yra susiję su, su jūros e, ištekliais, tam, kad ir moksliniai tyrimai galėtų prisidėti prie to, kad žuvininkystė taptų kuo tvaresnė ir darnesnė ir kad e, žvejybos pastangos neniokotų jūrų. Norėčiau suteikti žodį tiems parlamentarams, kurie norėtų pakomentuoti šį dokumentą. Niekas nenori nieko komentuoti. Tuomet sutikiu žodį poniai Monik Parija, Europos komisijos atstovai. Prašau. Ačiū. Ačiū už parengtą nuomonę ir aš turiu pasakyti, kad komisija sutinka su tuo, kad jūrų išteklius reikia naudoti tausiai ir išsaugoti juos, kad besistenčios šalis, ypač mažų salų valstybės, galėtų e, turėti tuos išteklius, e, kaip žinote, išsaugojimas jūrų išteklių už ES jūrinių ribų yra labai svarbus mums klausimas ir mes naudojamės naujausiamis mokslinėmis rekomendacijomis e, dėl žvejojimo galimybių tose vandenyse. Ir tai yra svarbus žvininkistės politikos išorės aspekto elementas e, tos politikos, kuriai pritarė ir Europos parlamentas, ir taryba. Ir mes remiame aukštus tausumo standartus trečiųjų šalių vandenyse. Ir taip pat remiame kovą su nelegale, nereglamentuota žvejyba. Kalbant apie tarptautinį lygmenį, ES pasisako už tai, kad būtų saugoma jūrų bioįvairovė. Būtent turi būti nustatytos taisyklės dėl galimybės naudotis ištekliais ir galimybės naudotis jūrų ištekliais ir genetiniais. Ištekliais komisija tikisi, kad visi nesutarimai bus išspręsti taikiai ir konstruktyviai, remiantis tarptautiniais įstatymais ir komisija nori pabrėžti, kad ji pasisako už enklos ratifikavimą bei jungtinių tautų, žuvų, jungtinių tautų sutarimą dėl žuvų išteklių. Ir sprendžiant e, galimus konfliktus turi būti remiamas šiais tarptautiniais dokumentais. Netiesiogiai regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos užkerta kelią konfliktams dėl jurisdikcijos. Šios organizacijos yra tinkamos, užtikrinant tinkamą žuvininkystės reglamentavimą ir besivystančios šalis turi būti skatinamos atitikti nustatytas taisyklės, ypač ekonominės išskirtinėse ekonominėse zonose. Mes tikimės kalbant apie techninę ir ekonominę pagalbą, tikimės, kad naujos vystimosi programos skirs pakankamai lėšų gebėjimą stiprinti šiuose šalise. Mes taip pat teikiame pagalbą remiantį žuvininkystės susitarimais ir tie susitarimai taip pat siekia sustiprinti žuvininkystės sektorių besivystančiose šalise, užtikrinant priežiūrą, stebėseną ir stiprinant administracinius gebėjimus. Ir galiausiai mokslinis bendradarbiavimas Viduržėmio jūro ir Juodosios jūros regiono šalise. E, noriu priminti, kad komisija dar 2000 metais įkūrė programą skirtą duomenų rinkimui ir valdymui šiuose regionuose. Ir Remiantis šią programą, skirtingoms valstybėms e, suteikiama galimybė koordinuoti uh, duomenų rinkimo veiklą, ypač kiek tai susiję su regioninėmis žvininkystės organizacijomis. Komisija taip pat aktyviai prisideda tobulinant domenų rinkimo sistemas Viduržėmio ir Juodosios jūros regionų šalyse. Mes taip pat bendrai finansuojame keletą bendrų projektų su pasaulinė maisto organizacija, būtent viduržėmio jūros regiono šalise, kad būtų pagerintas mokslinių duomenų kaupimas. Ir be abejo, šis bendradarbiavimas naujojo programavimo laikotarpiu bus dar intensyvesnis. Ačiū. Dėkoju. Vystimosi komitetas pripažįsta Europos komisijos ir žuvininkystės generalinio direktorato uh, darbą, siekiant išsaugoti taus, užtikrinti tausų žvėjojimą. Ir iš tiesų tas darbas yra puikus ir manau, kad tai pateisina ir mūsų komiteto darbą. Taigi linkiu Jums sėkmės, sėkmės trilogo posėdžiuose, kad būtų galima įveikti kai kurių valstybių narių, tokių kaip Prancūzija, nenorą riboti žuvininkystės politiką, kuri valstybė, kuri pasisako e, prieš žvejybos išteklių ir pajėgumų apribojimą. Taigi aš linkiu Jums visokio pasiekmės tolesniuose pos, trilogo posėdžiuose. Norėčiau pasakyti, kad balandžio 30-oji 12 valanda yra pakeitimų pateikimo terminas, o balsuosime 28 gegužės dėl šios nuomonės projekto. Dabar 10 darbo tvarkės punktas. Tai yra Nagojos protokolas dėl prieigos prie genetinių išteklių ir galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sažiningumo bei teis, teisingo naudos gaunamos juos naudojant pasidalymo. Taip pat galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningos ir teisingos naudos gaunamos, jos naudojant pasidalimą sąjungoje. Katrin Grez parengė abi šias nuomonės. Tai yra galimybė naudotis genetiniais ištekliais ir teisingai, sąžiningai pasidalinti naudojimuose privalumais. Uh, Tuos klausimus aptarsime tuo pačiu metu, kadangi kalbame apie dvi nuomonės Europos komisijos, e, Europos komisijos ataskaitos. Ir vienas yra komisijos ataskaita dėl Nagojos protokolo, o kitas reglamentas e, dėl Nagojos protokolo pritaikymo Europos Sąjungoje. Taigi, nedėlstama ir suteikiu žodį poniai Gres, kuri pristatys uh, abi savo parengtas nuomonės. Ačiū, ponė pirmininkė. Labadiena visiems. Aš norėčiau sugrįžti prie balsavimo šiame komitete ir balsavimo plenarnėme posėdėje dėl iniciatyvinio pranešimo, kurį aš pristačiau dėl piratavimo. Aš manau, kad tuo met ir buvo aptarti biologinio piratavimo klausimai, buvo atkreiptas dėmesys į tą problematiką. Taigi, biologinė įvairovė kas kart, kasdien mažėja. Ir čia, ir ypatingai vystimosi komitete, mums tenka atsakomybė atkreipti dėmesį į tai, kad biologinė įvairovė smarkiai mažėja, kalbant apie vietos gyventojus ir bendrai visą pasaulį, ir biologinės įvairovės praradimas ir kova prieš su, su tokiais reiškiniais nėra pasirinkimo variantas, nes biologinė įvairovė yra gyvybiškai svarbus dalykas. Na ir yra viena vertus ištek, genetinių išteklių tiekėjai. Ir tradiciniai ištekliai, kurie ypatingai aktualūs, kalbant apie besivystančias valstybės. Uh, Biologinė įvairovė dažniausiai nyksta pietinėse šalyse, pietinėse pasaulio šalyse ir 70 procentų biologinės įvairovės yra sumažėję ir čia kalba eina apie ir gerimai vandenį ir kitus išteklius, taip pat aplinkosaugos saugos sąlygų prastėjimas apsunkina išsaugojimo galimybės ir naudojamo, naudojama, naudojamos vis didesnės erdvės, dėl to kyla problemų dėl maisto saugumo, galimybės užtikrinti tvarų žemės ūkį, ypatingai besivystančiose šalyse. Taigi šiandien Europos komisija ir pateikė mums teisėkuros pasiūlymą kuriuo bandoma įgyvendinti Nagojos protokolą ir perkelti jį į ES teisės aktus. Tai ypač aktualu ir svarbu, nes šis protokolas yra vienintelė priemonė, kurią turime kovoti su biologiniu piratavimu. Biologinės vyrovės konvencija, CTB, taip vadinamoji konvencija ir Nagojos protokolas numato sąlygas, apibrėžia kilmės šalis, vietos bendruomenės ir panašiai, e, kur naudojamasi genetiniais ištekliais ir taip pat yra numatomos sąlygos bendriems susitarimams. Taigi, kaip matome, egzistuoja Nagojos protokolas, kuris yra susijęs su trimis elementais. Pirmiausia, tai prieiga prie genetinių išteklių. Komisijos pasiūlyme apie tai nėra kalbama, nes tai yra jau valstybių narių kompetencijos klausimas. Antras elementas yra iš išteklių gaunamų privalumų pasidalymas, komisija aišku apie tai kalba atitinkamame dokumente. Ir trečiasis elementas tai yra taisyklių laikymasis, kalbant apie vartotojus, taip pat sankcijos nesilaikymo atveju, sukčiavimo atveju. Apie tai aišku irgi komisija kalba. Taigi, turiu pripažinti, kad tas pasiūlymas, kuris buvo pateiktas, daugiau yra orientuotas į šalių vartotojų interesus, o ne šalių tiekėjų interesus. Tai reiškia, kad mažiau skiriama dėmesio besivystančiam šalims. Na ir mes, vystimosi komitetas, kaip ir iniciatyvinio pranešimo metu, manome, kad reikia prisimti atsakomybę ir užtikrinti tvarę vystomą bendradarbiavimo politiką ir išsaugoti tą pusiausvyrą tarp tiekėjų ir vartotojų interesų. Norėčiau sukonkretinti šią mintį. Jeigu dar turime tam laiko, aš detaliu aptarsiu tą siūlymą argumentų pateikimas, apie ką kalbama komisijos e, pasiūlyme tiesiog vartotojas turi imtis atitinkamų veiksmų, tačiau tai, mano manimu, to, mano manimu nepakanka, nes reiktų tai susijęti su biologinio piratavimo draudimo principu ir kovoti su priekyba, nelegalia priekyba ir genetinių išteklių naudojimu, nelegaliu genetinių išteklių naudojimu. Taikymo apriptis turi būti išplėsta ir turi būti įtraukiami nauji genetinių išteklių naudojimo uh, E, elementai ir variantai. Tam tikri genetiniai ištekliai ne, nepatenka reglamento, siūloma reglamento taikymo apriepti, taigi labai svarbu, kad Nagojos protokolas būtų taikomas visų naujų genetinių išteklių naudojimo atvejų atžvilgių. Taip pat vienas dar skyrius, kuris mano manimu yra labai svarbus, uh, turime daugia šalį ambicingą mechanizmą ir turime ES apibrėžti tą naudos pasidalymą, nes kalbant apie tam tikrus išteklius, pavyzdžiui, turiuomenyje jūrų išteklius arba istorinius išteklius, labai sudėtinga tokiu atveju surasti kilmę tokių išteklių ir labai svarbu, kad na, naudos pasidalimo nuostatose būtų numatyta galimybė išsaugoti tokius genetinius išteklius. Taip pat genetiniai ištekliai ir žinios, kurios yra sukauptos siekiant atsekti tuos genetinius išteklius ir e, apibriežti nuostatas e, vartotojams. Tai čia kalba eina ir apie kontrolės priemonės ir kitas e, nuostatas. Kiek suprantate, iš mano išvadų labai svarbu pasirūpinti, kad autochtonų interesai būtų gerbiami per visą vartojimo grandinę, kad būtų galima teisingai ir sąžininkai pasidalinti privalumais, ne tik finansiniais privalumais, bet ir bandant pasirūpinti, kad sistema būtų aiškesnė, kad ji būtų veiksmingesnė ir kad tokiu būdu mes galėtumėme kovoti ir su nereikalinga administracinė našta. Taigi, Nagojos protokolo įgyvendinimas reiškia, kad reikia atsižvelgti ir į besivystančių valstybių ir valstybių, kurios naudojasi tais ištekliais privalumus ir, aišku, privalumais reikia pasidalinti taip, kad ir besivystančios valstybės gautų naudos. Uh, Ir taip pat reikia pabandyti juridinį ir institucinį pagrindą sustiprinti tose besivystančiose šalyse. Taigi aš tikiuosi, jūs supratote mano siūlomą filosofiją ir po mūsų diskusijų aptariant dar ir iniciatyvinį pranešimą, mes daug kalbėjome apie tuos dalykus, taigi aš dėkoju už jūsų indėlį. Dėkuoju mūsų pranešėjai. Ir dabar galime pradėti diskusiją, jeigu kas nors nori ką nors pasakyti. Ponas Arsenijas, prašau. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να... Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti pranešėją, nes pranešimas labai tinkamai suderintas, išlaikyta pusiausvyrą. yra. Nagojos protokolas yra labai svarbus dokumentas. Ir pats laikas dabar ES šį protokolą įtraukti į ES teisės aktus ir pradėti jį taikyti. Procesas prasidėjo 92 metais per Rio konferenciją. Tačiau tik 2010-aisiais Nagojoje mes pasirašėme protokolą, Ir tai tas pasirašymo momentas faktiškai yra momentas, kai turėtų prasidėti kova su biopiratavimu. Ir įmonės, norinčios naudotis bio ištekliais, turi gauti leidimus iš vietos bendruomenių. Ar iš valstybės, ar iš savivaldos organų. Tam, kad būtų užtikrintas naudos pasidalymas su genetinius išteklius teikiančia bendruomenė. Taigi tai yra pirmasis žingsnis stengiantis įveikti biopiratavimą. Deja, ES vykstant dėryboms Nagojoje laikėsi gana neigiamos, neigiamo požiūrio į protokolą ir kėlė tam tikrų kliučių. Mūsų pozicija pasikeitė ir parlamentas, ir komisija patobulino ES poziciją Na ir galiausiai mes turime protokolą, kuris galbūt ir netobulas, tačiau eina tinkama linkme. Ir aš sutinku su pranešėja, kad mes turime imtis kaip įmanoma greičiau atitinkamų žingsnių, kad būtų kad protokolas įsigaliotų ir būtų taikomas Europos Sąjungoje. Dabar suteiksiu žodį Europos komisijos atstovui Ugo Šaly ar ponas Vasilis Kucylis kalbės. Kas iš jūsų? Ačiū pirmininkė, laba diena visiems, ačiū už galimybę pasisakyti šioje diskusijoje dėl pasiūlymo, dėl reglamento, kuriuo e, būtų užtikrinamas Nagojas protokolo gyvendinimas Europos Sąjungoje. Šis e, Protokolas užtikrintų naudos pasidalėjimą, naudojant genetinius išteklius. Komisija vykdė aktyves konsultacijas su įvairiomis suinteresuostomis šalimis, atliko poveikio vertinimą, kuriame nagrinėjo septynės įgyvendinimo pasirinktis. Ir mūsų pasiūlyme siekiama užtikrinti pusiausvyrą tarp naudotojų ir vietos bendruomonių, teikėjų genetinių išteklių. Jeigu nebus e, užtikrinta atitiktis ir tam tikrų taisyklių laikymasis, e, tai iš tikrųjų nebus užtikrinta tokia pusiausvyrą. Mes norime tokio sprendimo, kuris būtų tinkamas ir mūsų tarptautiniams partneriams ir kuris e, užtikrintų, kad būtų iš tikrųjų sukūrėme daugiau naudos, kurią būtų galima naudotis su vietos bendruomenėmis. Ir šis pasiūlymas neturi retrospektyvaus taikymo. Turime užtikrinti teisinį tikrumą genetinių išteklių naudotojams. Reglamente siūloma nuodugnaus tikrinimo procedūra Mes netikime, kad reikėtų įvesti kažkokių draudimų, nes manome, kad e, draudimai tik tai stabdytų mokslinius tyrimus susijusius su genetiniais ištekliais. Taip pat reikėtų apibriežti nelegalų naudojimą ir biopiratavimą. Ir tokias apibriežtis pirmiausia reikia parengti tarptautinių lygmenių. Aš galiu priminti Europos parlamento teisės reikalų komiteto nuomonę, kai buvo e, svarstomas e, intelektinės nusavybės apsaugos e, įstatymas. Mūsų reglamente yra nustatomos tikrinimo procedūros naudo, genetinių išteklių naudojimo grandinėje ir daroma nuoroda į Nagos protokolo 17 straipsnį. Mes nemanome, kad didesnė kontrolė padės užtikrinti geresnį naudotojų įsipareigojimų vykdymą. Pagal devintą straipsnį valstybės įsipareigoja atlikti atitinkamą kontrolę. Mūsų protokolas taip pat siekia užtikrinti vietos bendruomenių teisės į genetinius išteklius ir tradicinės žinias. Mūsų, ištek, mūsų pasiūlymų pasiūlymas numato tai, kad ES aktyviai dalyvauja dabar vykstančiose diskusijose dėl biologinės įvairovės konvencijos įgyvendinimo. Kai protokolas įsigalios, mes turėsime kalbėti apie tarptautinį pasidalimo naudą mechanizmą ir turėsime aiškiai vardinti tas situacijas, kaip reikės elgtis, kai sutikimas, apie kurį pranešama iš anksto, negali būti suteiktas arba neužtikrinamos abipusiškai sutartos sąlygos. Mes manome, kad mes nesikišame dabar pernelyg į dabar vykstančius procesus, galbūt aš dabar galėčiau labiau pakalbėti apie pasiūlymo detalės. Ar galima? Dėl konkrečių aspektų mūsų pasiūlyme. Mūsų nuomonė yra tokia dėl antro straipsnio. Reglamentas neapima genetinių išteklių ne nacionalinėse jurisdikcijos teritorijose ir tai atitinka CVD konvencijos 15 straipsnį ir Nagos protokolo 3 straipsnį. Kai kurie pasiūlyti sprendimai mums atrodo įdomus, tačiau neekonomiški. Mums svarbu užtikrinti, kad um, ištekli, genetiniai ištekliai būtų patikimi. Taip pat um, mes manome, kad svarbu užtikrinti visos sistemos veiksmingą naudojimą. Aštuntas straipsnis ir geriausia praktika turime užtikrinti, kad geriausia praktika būtų susijusi su atitiktimi. Ir galbūt e, reikėtų grįžti prie šių pasiūlymų, kai bus aptariamas 14 straipsnis. Ačiū. Euh, merci beaucoup. Je redonne la Dėkoju. Dabar sutikiu žodį poniai Grės, kad jie apibendrintų įvykusią diskusiją. Aš kalbėsiu labai trumpai, kadangi aš matau, kad mes šiek tiek vėluojame. Aš pasižymėjau tai, kad komisija nori siekti pusiausvėros tarp genetinių išteklių tiekėjų ir naudotojų. Tačiau aš norėčiau pabrėžti, kad čia dar mūsų nuomonės nesutampa ir reikės dar padirbėti, kad jas suderintume. Ir reikėtų taip pat pasitarti su šešėliniais pranešėjais. Ir aš tikiuosi, kad mes atvasimės tą pačią dvasę, kurioje buvo rengiamas ir pranešimas dėl biologinio piratavimo. Dėkuoju, norėčiau Jums priminti, kad pakeitimus galima teikti iki 12 valandos balandžio 30 dienos, o balsuosime dėl šių dokumentų gegužės 28 dieną. Jei pranešėja neprieštaraus, tuomet mes gal galėtume sukeisti du likusius klausimus. Matomės tam, kad e, Centrinės Afrikos Respublikos prezidento nereikėtų laukti. Aš džiaugiuosi, kad pas mus atvyko ponas Nikole Tiengai. Kaip aš jau buvau jums pranešusi mūsų posėdžio pradžioje, Centrinėje e, Afrikos Respublikoje situacija yra nestabili ir kelianti nerimą. Šiandien mes galėsime aptarti šią situaciją ir taip pat pakalbėti apie šios šalies vystimasi. Ir žinome, kad netinkamas išteklių paskirstimas sukelia labai daug problemų. Centrinėje Afrikos Respublikoje yra labai daug gamtinių išteklių, tačiau ši šalis yra labai skurdi. Pone ministrė pirmininkė, aš norėčiau atvykusi mūsų komitetą Po labai e, e, brutalių e, susidūrimų praėjusiu metu pabaigoje ir šių metų pra, pradžioje buvo prasidė, pradėtas laikino susitaikymo procesas ir buvo, Librevylė buvo sudarytas susitarimas. Ir jūs, ponė, buvote paskirtas vadovauti perinamąją vyriausybei. Ir uh, buvęs šalies prezidentas, ponas Bozijys, buvo apkaltintas, kad jis nesilaikė Librevylį susitarimo. Ir uh, ir todėl jis buvo atstatydintas. Ir šio sukilėlių grupės. Ir šios grupės vadovas, Mesio Džiotoda, pats save paskelbė šalies prezidentu, sulai, sustabdė konstitucijos galiojimą, e, išvaikė parlamentą ir pareiškė, kad jisai ketina valdyti šalį, tvirtindamas dekretus ir kad elgsis šitaip trejus metus. Po to reik, turėtų įvykti rinkimai. Tarptautinė bendruomenė d, sureagavo į tokį perversmą Ponas Džiotodija pavedė jums sukurti naują perinamojo laikotarpio vyriausybės kabinetą. Buvo sukurtas taip pat e, nacionalinė taryba, e, kuri paskelbė Džotodiją prezidentu perinamojo laikotarpio metu. Šis perinamasis laikotarpis e, trūks pusantrų metų. Po to turėtų e, įvykti rinkimai. Ši taryba taip pat turėtų e, parengti ir naujos konstitucijos projektą, dėl, bus, dėl kurio bus balsuojama referendume. Šis, jei šis pe, procesas pajudės į priekį, tuomet galima būtų tikėtis, kad bus atkurta situacija. Tačiau šiuo metu, kaip jums yra žinoma, ponė prezidentės, situacija yra labai sudėtinga ir todėl pirmiausia reikia galvoti apie civilinė, e, civilinių, civilius gyventojus. Todėl būtina yra užtikrinti, kad pereinamasis laikotarpis būtų iš tikrųjų skirtas e, perėti prie naujo valdymo formos ir kad. Uh, būtų laikomasi vakarų Afrikos šalių ekonominės bend, bend, bendrijos rekomendacijų ir Librivylės protokolo. Jūs žinote, ponė ministrė pirmininkė, kad jums tenka didžiuliai uždaviniai. Mes džiaugiamės, kad galime su jumis susitikti ir aptarti šiuos iššūkius. Pone ministrė pirmininkė, žodis sutikimas jums. Je vous remercie, madame. Dėkoju, ponia. Dėkoju pirmiausia už suteiktą garbę kreiptis man ir mano delegacijai į jūsų komiteto narius ir trumpai pristatyti situaciją mano šalyje, Centrinės Afrikos Respublikoje. Tas trumpas pristatymas šiandieną ir bus skirtas tam, kad būtų pristat, pristatoma uh, pristatomos realijos mano šalyje. Mano valstybė Centrinė Afrikos Respublika, kuri potencialiai yra turtinga šalis, jau keletą metų susiduria su krize, kuri nuolatos pasikartoja, valstybiniai perversmai, e, sukilimai iškankino šalį ir taip pat sušluko ir konstitucinė sistema. Nuo 2013 metų kovo 24 dienos sukilėlių grupė, pasivadinusi Seleka, e, nuvertė prezidentą ir dabar mes susidurime, ir perėmė valdžią, dabar susidurime su tam, tikrais, tam tikromis problemomis ir nežinome, kaip sugrįžti prie tos konstitucinės santvarkos. Norime, kuo galima greičiau, per 18 mėnesių viską sutvarkyti taip, kad būtų galima grįžti prie konstitucinės santvarkos ir per tą laikotarpį turime parengti naują konstitucijos projektą, kuris turėtų būti pristatytas referendumo būdų žmonėms. Ir dabar steigiamasis teisėkuros organas, tai yra nacionalinė perinamo laikotarpio taryba rengia konstitucijos projektą ir norėčiau pasakyti, kad ši pernamo laiko, laikotarpio taryba viršūnių Centrinės Afrikos valstybių ekonominės bendrijos viršūnių susitikime ir buvo įgaliota ši pernamo laikotarpio taryba kaip institucija, kuri galėtų suteikti legitimumo pon, ponui Čotodija, kuris buvo paskelbtas valstybės vadovų, Respublikos prezidentu. Taigi dabar ir vyksta tas perinamo laikotarpio procesas, bandome normalizuoti e, gyvenimą šalyje ir susidaroti su iššūkiais. Didžiausias iššūkis yra humanitarinio pobūdžio, kadangi šalis susiduria su ginkluoto konflikto padariniais ir dėl to situacija iš tiesų labai sudėtinga humanitarinė prasme. Mums netgi kyla humanitarinės katastrofos rizika nes ginkluoti susidūrimai reiškia, kad yra e, žudoma ir jau daugiau kaip milijonas 600 tūkstančių gyventojų pabėgo iš e, miestų kaimų. Pas mus yra daugiau kaip 4 milijonai gyventojų ir na, lyginant su bendru gyventojų skaičiu, tai iš tiesų matome, kad didelis skaičius gyventojų yra nukentėję nuo to konflikto ir dabar vyriausybei tenka imtis priemonių, kad užkirstumėm kelią tai tragedijai. Kitas dalykas yra ekonominės ir socialinės problemos, nes visa ekonominė sąranga buvo sugriauta šalyje, administracija irgi visiškai e, neveikia, nėra armijos, nėra policijos, žandarmerijos, taigi, kaip jūs teisingai pasakėte, vyrauja anarchija, betvarkė. E, netvarką e, mano šalyje, nes valstybė neegzistuoja kaip organizuota, sutvarkyta struktūra. Nėra karinių struktūrų, vieningų karinių struktūrų, kad būtų galima kažką padaryti šioje plotmėje. Taigi situacija iš ties yra anarchinė, anarchinio pobūdžio, tai yra beveik anarchija mūsų šalyje. Taigi per šį susitikimą su jūsų komitetu ir aš norėčiau pristatyti tas liūdnas realijas ir pasakyti, kad tikrai susidurėme su milžiniškomis problemomis ir aš mielai galėčiau atsakyti jūsų klausimus, kuriuos jūs man užduosite. Dėkoju. Ačiū e, ministrui pirmininkui. Pirmiausia, žodį suteiksiu parlamentarams ir Lui Mišelis bus pirmasis. Pone pirmininkė, gerbiamasis ministrė pirmininkė, gerbimiai kolegos, aš paprašiau žodžio dėl to, kad, kad visa tarptautinė bendruomenė pirmiausia pripažįsta ministro pirmininko nuopelnus. Man yra, te, te, aš balandžio trečią dieną. La, dalyvavau frankofonijos e, e, organizacijos e, susitikime ir turime aiškiai suvokti, kad ministras pirmininkas nėra pasilika judėjimo atstovas spaudai, jis kalba ne jų vardu. Ir šiuo metu reikėtų tai, jį paremti be abejo, dar reikalaujant, kad būtų atsižvelgta į mūsų reikalavimus. Taip pat visa tarptautinė bendruomenė, Afrikos sąjunga, jungtinės tautos, frankofonijos organizacija ir Europos sąjunga, tai yra visa tarptautinė bendruomenė, remia ministrą pirmininką. Jis elgesi tikrai labai nusaikiai ir siekia taikos ir aš manau, kad uh, galima, kad jis gali daryti įtaką asmenį, kuris pasiskelbė prezidentu. Ir šiuo metu būtent dėl jūsų veiksmų prasidėjo teigiama dinamika. Tačiau tai nereiškia sakyti, nereikia sakyti ir manyti, jog situacija yra nusistovėjusi ir nes da, e, vis dar nėra pusiausvėros tarp uh, e, nusakysnių jėgų ir selekos judėjimo. Ir regioninės pajėgos turėtų atkurti stabilumą ir taiką ir dangė ir apskritai visame regione ir apsaugotų civilius gyventojus ir todėl turime paremti jūsų pastangas. Kol kas gal mes nepakankamai kalbėjome apie finansavimą. Centrinės Afrikos Respublika, tai yra pati valstybė, turi visiškai tuščias kišenes. Ir dėl to be abejo gali kilti socialinio smurto apraiškų. Ir žinome, kad išpoliai atliekami tikslingai Taigi smurtas vyrauja vienai par kitaip, o jeigu dar pagalvoju, prie to pridursime tai ir socialinės problemas, pamatysime, jog e, tikro, tikros socialinės katastrofos grėsmė yra didžiulė. Ir tikrai, iš tikrųjų, iššūkiai šiuo metu tenka jums didžiuliai. Visa tarptautinė bendruomenė, ir aš galiu tai paliūdyti, pasitikė ministrų pirmininku. Tai yra tikrai nusaikus žmogus, e, kuris e, gali imtis veiksmų, kuris neturi savo asmeninių politinių tikslų. Ir mes puikiai žinome, kad nei ministras pirmininkas, nei prezidentas neketina dalyvauti kitose rinkimuose. Ir e, tai yra asmo, kuris labai aiškiai pasakė, labai atvirai pasakė, kad jisai neketina dalyvauti kitose rinkimuose. Uh, Ir dabar reikėtų parengti veiksmų planą tam, kad būtų gyveninti tai, dėl ko mes susirėmė Džemino, Džemina mieste prieš tris dienas. Iš tikrųjų reikia atkurti įvairių šalies jėgų pusiausvyrą. Ir šiek tiek taip reikėtų šiek tiek pakeisti pernimo laikotarpio nacionalinę tarybą nes ši taryba prieiminės įstatymus, jį turėtų sustiprinti iš esmės parlamento instituciją ir tai netgi turėtų būti savotiškas teigiamasis parlamentas. Tai būtų labai svarbu. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau pasakyti, nenoriu kalbėti per nelik ilgai. Mes visi reikalavome, kad būtų sugrįžta prie konstitucinės tvarkos. Ir aš čia norėčiau pasakyti štai ką parlamentas e, kad anksčiau dirbęs parlamentas e, e, buvo visiškai palankus Bozizijų, jame dirbo šimtas deputatų ir kiti daugumos deputatai ir keturi opozicijos deputatai, bet jie vis tiek buvo palankiai nusteikę Bozizijų atžvilgių. Ir Labai svarbu yra taip pat pasakyti, kad, kad mes, pas mus atvyko ministras pirmininkas ir e, jis jau buvo susitikęs su įvairiais kitais svarbiais Europos politikais tačiau jį turime paremti, nes jam tenkantis uždaviniai yra didžiuliai. Ir reikia užtikrinti, kad būtų ir pajamų, ir išteklių, kurie gali būti jam reikalingi, nes iki šiol uh, uh, situacija buvo visiškai kitokia. Ponas uh, Ciengai yra žmogus, kuris geba dirbti ir jis geba keisti situaciją iš vidaus. Dėkoju. ES ir AKR šalių parlamentinė asamblėja ir taip pat uh, frankofonijos organizacija ir pas, ponas Louis Mišelis yra šios organizacijos e, specialus įgaliotinis e, Centrinės Afrikos Respublikos atžvilgiu. Ačiū pirmininkė. Sako panės Argentinį. Jeigu premjeras klausysis vertimo, tai palauksiu, kol jis susidės ausinės. Ačiū pirmininkė ir ačiū ministrė pirmininkė už tai, kad esate čia. Mūsų vystimosi um, komiteto pirmininkė. Ar girite vertimo? Klausė kalbėtoja. Taigi, ačiū ministrui pirmininkui už tai, kad čia atvyko. Pristatydama jūs vystimosi komiteto pirmininkė panaudojo tokius žodžius, kaip išteklių prakeiksmas. Aš manau, kad tai yra esminis klausimas, kalbant apie jūsų šalį. Aš dėkoju už tai, kad jūs atvykote čia ir puikiai suprantu, kad jūsų šalyje dabar anarchija ir visiškai netaikoma įstatymo viršienybė. Tačiau šalis ir anksčiau nebuvo demokratijos šviturys, net ir prieš valstybės perversmą, kuris įvyko neseniai. Prezidentas Bozys jau dešimt metų valdo šalį ir per tuos dešimt metų, aš manau, jis neblogai pasipelnė iš, pavyzdžiui, deimantų prekybos. Man būtų įdomu, jūsų nuomonė, kokios dabar yra galimybės stabilizuoti šalį kokios pagalbos galime steigti mes ir Centrinės Afrikos Respublikos administracijos ar valdžios elitas, ką galėtų padaryti įveikiant tą prakeiksmą. Antras klausimas, kada galime tikėtis, kad vyks rinkimai, ar bus atnaujinta, atstatyta demokratinė teisinė sistema. Ir trečiasis mano klausimas, būtų toks. Mačiau Pietų Afrikos Respublikos gynybos ministro pareiškimus ir jūsų pareiškimus apie tai, kad Pietų Afrikos pajėgos gali grįžti į Centrinės Afrikos Respubliką. Aš pati prieš porą savaičių buvau Pietų Afrikoje ir gynybos ministras tada aiškino, ką Pietų Afrikos pajėgos veikia Centrinėje Afrikos Respublikoje. Uh, kokia buvo jų paskirtis ir konkretus atsakymas taip ir nebuvo mm, duotas. Taip manoma, kad ten ginamos kai kurių Centrinės Afrikos Respublikos asmenų pajamos ir turtas. Norėčiau išgirsti Jūsų atsakymą iš šios klausimus. Ačiū. Dėkoju. Dabar žodį suteiksiu komisijos atstovams. Ar yra norinčiųjų pasisakyti? Panašu, kad ne. Išorės veiksmų tarnyba irgi nenori pasisakyti. Kągi, tuomet žodį vėl suteiksiu ministrų pirmininkui, kad jis galėtų atsakyti į klausimus, kuriuos uždavė parlamento nariai. Ačiū. Dėkoju už klausimus ir suprantu, kad jūs suprantate, kokia yra realybė Centrinėje Afrikos Respublikoje. Ir iš tiesų, kad išgyvename tą išteklių pra, prakeiksmą, nes ir tas mūsų turtas mums paspendės pastus. Kalbant apie ES pagalbą, Mes laukiame finansinės pagalbos, nes jau kaip, kaip jau sakiau, ES yra pagrindinis Centrinės Afrikos Respublikos finansinis partneris. Yra nemažai projektų, kurie yra finansuojami ES. Konstitucinės sąrangos sugriuvimas reiškia, kad projektų įgyvendinimas yra sustabdytas Ir mano vyriausybės tikslas yra pasirūpinti, kad projektai būtų vykdomi toliau ir kad tie projektai, kurie skirti mūsų gyventojų interesams tenkinti, vyktų ir toliau. Gyventojų, kurie tikrai labai kenčia. Norint atkurti stabilumą ir saugumą šalyje, Reikia didinti FOMAK karinių pajėgų dalyvavimą. Na ir ES dalyvauja tų pajėgų finansavime. Turiuomenyje bendras FOMAK pajėgas. Tai yra daugia, daugia šalės Centrinės Afrikos valstybių pajėgos, kurių tikslas pasirūpinti stabilumu ir mums labai svarbu tai, kad ES dalyvauja finansuojant FOMAC pajėgas. Ši 700 tūkstantis maždaug žmonių sudaro, kariškių sudaro tas pajėgas. Na ir mes neturime visiškai biudžete lėšų, atlyginimas nėra už, išmokėtas e, už, e, gegužė, už balandžio mėnesį, už kovo mėnesį, balandžio 22 šiandien jau yra ir atlyginimų nėra iš ko išmokėti ir mums tikrai labai reikalinga finansinė pagalba. Taip pat e, ir norint užtikrinti saugumą, nes bangy pajėgų sukurti pajėgos buvo sukurtos iš Seleka e, sukilėlių grupuotės. Ir e, jiems reikia finansinių išteklių, nes reikalinga na, išmaitinti tą, tas pajėgas. Taip pat reikia apmokėti ir perinamosios e, tarybos gyvavimo išlaidas. Taigi mes iš tiesų susidarėme su, tokiais, su tokia situacija, sudėtinga finansinė situacija ir mes tikimės, kad ES savo finansinės pagalbos būdu mums leis išspręsti tuos sunkumus. Taip pat norėčiau paminėti ir tai, kad sukilėliai sunaikino visus administracinius pastatus, sugriovė. Taigi Centrinėje Afrikos, Resinės Afrikos Respublikos administracijoje nėra nei kompiuterių, nei kėdžių, nei stalų. Faktiškai administracija negali dirbti ir mes net neturime galimybių dabar e, artimiausioje ateityje atkurti tą administraciją ir užtikrinti, kad jie tinkamai veiktų. Taigi mes manome, kad finansinė pagalba, ES finansinė pagalba ir jungtinių tautų finansinė pagalba turi mus pasiekti skubos tvarka. Na ir toks būtų mano atsakymas į šios klausimus. Na, kalbant apie Pietų Afrikos Respublikos pajėgas, prezidentas Zuma per neįlinį 18 balandžio viršūnių susitikimą kalbėjo apie tai, kad e, bus galima aptarti, bus aptariamas dviejų šalių bendradarbiavimo normalizavimas, ša, santykių normaliz, normalizavimas, nes Pietų Afrikos Respublikos, e, Respublika kaip ir tenkina savo interesus, nelabai e, besirūpindama mūsų šalies interesais. Taigi, iš tiesų matome, kad yra tam tikrų Pietinės Afrikos Respublikos interesų, kurie, kuriuos ir bandoma apginti tų pajėgų e, pa, išsintimo pagalba. E, būdu. Ačiū. Dėkoju ministrui pirmininkui. Aš norėčiau palinkėti Jums drąsos ir energijos tam, kad jūs galėtumėte veikti visus šios labai svarbius iššūkius. Ir tikiuosi, kad e, jūsų Centrinės Afrikos Respublikos ministro pirmininko balsas bus išgirstas. Dėkuoju. Dėkuoju, sako ministras pirmininkas, ir dėkuoju gerbėmiems parlamento nariams. Merci. Nous revenons au point. Euh... O dabar galime sugrįžti prie 12 mūsų darbo atvarkės punkto. Tai yra prie inovacijos skirtų darniam augimui, bioekonomika Europai. Mūsų pranešėja yra ponia Liovin. Ji parengė nuomonės projektą, reaguodama į aplinkosaugos komiteto rengiamą pranešimą ir aš iš karto sutikiu žodį poniai Liovin. Prašau, ponė. Žodis jums. Ačiū pirmininkė, kolegos. Praeitais metais komisija pateikė savo komunikatą pavadintą inovacijos tvariam augimui - bioekonomika Europai. Aš manau, kad tikrai labai svarbu vystimosi komitetui parengti savo nuomonę. Pagrindinis komitetas, aišku, yra aplinkos komitetas. Mes žinome, kad e, atsinaujinantis ištekliai yra tai, ką mes visi remiame. Ir mes norime tokios ekonomikos, kuri būtų paremta atsinaujinančiais ištekliais, niekas dėl to nesiginčia. Tačiau mes taip pat žinome, kad e, kai visuomenės pereis prie atsinaujinančių išteklių ir bus atsisakyta iškastinio kūro, tai, kalbant apie biomasę, jau dabar aišku, kad e, kils daug klausimų dėl to, kaip e, naudoti biomasės išteklius. Mes taip pat žinome, kad e, yra konkuruojantis interesai susijęs su žemės ir miškų panaudojimu. Taip pat didėja žemės poreikis ir tai lemia miškų nikimą ir stiprėja konfliktai dėl žemės. Taigi mano nuomonės projekte ir yra labiausiai susitelkiama į tai, kaip sukurti tinkamą politinę sistemą, kurioje būtų atsižvelgiama į visus aspektus, ne vien bioekonomikos ekonominę naudą, bet taip pat ir socialinius aplinkos veiksmų, veiksnius. Ir viena pagrindinių mano išdėstytų minčių yra ta, kad e, tvarios biomasės kiekis pagaminamas ES niekada nebus pakankamas patenkinti energijos poreikius ir kad ES dėl to taps vis labiau priklausoma nuo importo, įskaitant ir nuo eksporto iš besivystančių šalių. Ir aš bijau, kad ES priklausomybė nuo importo padidins įtampą, kalbant apie tarptautinius sustarimus, tokius kaip pavyzdžiui UNRED arba biologinės įvairovės konvencija. Taip pat e, gali būti, kad bus kertami miškai neteisėtai ir bus pažydžiami sutarimai dėl flek. Tai būtų tikrai katastrofiška. Mes taip pat esame susirūpinę dėl netiesioginio žemės naudojimo pakeitimo ir žemės naudojimo biokūrui auginti. Mes manome, kad komisija turi pateikti direkt, pagrindų direktyvą dėl biomasės, e, kur, į kurią patektų visi biomasės tipai ir degalai, ir kur būtų nustatyta biomasės hierarchija. Ką reiškia biomasės hierarchija? Iš esmės tai reiškia, kad mes neturėtume deginti to, ką būtų galima naudoti kitaip, pavyzdžiui, maistui arba statybai arba kitiems tikslams, nei vien tik energijos gamybai. Biomasę būtų galima naudoti įvairiai, tačiau pradėti, visada turime nuo tų naudojimo būdų, kurie yra vertingiausi ir veiksmingiausi biomasės naudojimo būdai. Ir be abejo, biomasės paklausa išsivyšiusiose šalyse gali taip pat padidinti apsirūpinimo maistu problemas besivystančiose šalyse. Mes žinome žemės atėmimo problemą, Nors žemės užgrobimo problemai žinome, kad biokūro gamyba jau dabar daro poveikį maisto kainoms. Mes manome, kad ES turi vadovautis jungtinių tautų mm, specialiojo įgaliotinio rekomendacijomis dėl maisto saugos ir apsirūpinimo maistu, bei turime atsižvelgti į klimato kaitos problemą. Ir galiausiai mums reikalingi tarptautiniai privalomi standartai susiję su biomasės naudojimu, taip pat reikalingi miškų, tvaraus miškų naudojimo kriterijai ir manoma, kad ES turi mm, siekti sudaryti tarptautinius daugiašalius susitarimus, taip pat ir su besivystančiomis šalimis dėl techninės ir mokslinės paramos užtikrinant tausų biomasės naudojimą. Aišku, mes turime ribotą ženklų skaičių, rengiant vieną nuomonę vystimosi komitete ir yra tikrai daug kitų elementų, kuriuos galima būtų įtraukti, pavyzdžiui, apokultūra, vandens naudojimas, pakrantės vandenys, kur žinome, kad yra iškertama daug, daug e, miškų, kurie sugeria anglės dvideginį. Taigi šį aspektą būtų galima įtraukti į nuomonę. Ir pati ekosistemų paslaugų savoka. Mes komisijos komunikate yra pateikta gana, gana ribotai pristatoma biomasė. Kalbama daugiausia apie tiesioginį biomasės naudojimą ūkiją. Tačiau reikia kalbėti ir apie ekosistemas, ir apie miškus, ir apie žuvis vandenyje ir kad tos išteklius reikia saugoti ir juos palikti, nes jie mums teikia deguonį ir švarų vandenį ir panašiai. Taigi e, šią nuomonę būtų galima papildyti kitais elementais ir aš mielai įsiklausysiu į kolegų nuomonę, jeigu jūs norėtumėte pasiūlyti pakeitimų ar pasiūlymų šio klausimu. Ir dėkoju pirmininkė. Merci beaucoup. Dėkoju. Prašau, kolega. Panas Neuzer. Ačiū, ponė pirmininkė, ir dėkuoju ponė Liuven. Šis dokumentas yra tikrai geras. Aš norėčiau pakomentuoti tik svarbiausius jo aspektus. Mes neketiname teikti jokių pakeitimų, nes man atrodo, kad viskas, kas yra nurodyta šioje nuomonėje, yra teisinga ir atspindi pagrindinės mūsų mintis. Šių priemonių darnumas. Darnumas paprastai apibrėžiamas kaip kaip požiūris, kuris padeda mums suderinti, suderinti mūsų aplinkosaugos uždavinius su socialinėmis ir ekonominėmis reikmėmis. Man atrodo, kad ketvirtame, penktame ir šeštame punktuose kalbama per daug apie tai, kad perėjimas prie, prie biomasės gali netgi padidinti maisto stygių ar paskatinti e, ką nors grobti žemę. Turime daryti viską, kad e, besivystančiose šalyse būtų užtikrinta teisė apsirūpinti maistu. Šeštasis punktas. Tarptautiniai teisiškai privalomi tvarumo standartai tai yra puikus e, tikslas. Čia kalbam apie tai, kad tokius standartus reikia parengti. Ir aš svarbu, kad mes turime kelti ambicingus tikslus, todėl mes pritarėme šiai formuluoti. Dėkuoju. Dėkuoju. Dabar žodis suteikiamas komisijos atstovui, panui Polpresi ir Tomui Dod. Pol Prese, prašau. Ačiū, ponas Tom Dol vietoj pono Prese, bet tikiuosi jūs neprie. Komisija džiaugiasi, kad Europos parlamentas domisi ES bioekonomikos strategiją ir Džiaugiamės, kad vystimosi komitetas ėmėsi iniciatyvos prisidėti prie šių diskusijų. Mes sutinkame su tuo, kas teigiama jūsų nuomonės projekte, būtent tuo, kad bioekonomika turi būti vystoma tokia, remintis tokia sistema, kurioje atsižvelgiama į socialinius ir aplinkos veiksnius. Ir mes esame nusiteikę toliau keistis nuomonėmis su parlamentu ir kitomis institucijomis bei suinteresuotomis šalimis, užtikrinant būtent tokią sistemą. Be abejo, reikia tinkamai atsižvelgti į socialinius ir aplinkos veiksnius ir tam reikia visapimančio požiūrio. Ir būtina išklausyti visų suinteresuotų šalių nuomonės. Tai taip pat turėtų padėti geriau informuoti visuomenę uh, ir susilaukti visuomenės paramos bioekonomikai ir su ją susijusiams savokoms. E, dabar komisija steigia naują bioekonomikos e, darbo grupę ir tai yra labai svarbi grupė toje struktūroje, kurią kūrėme ir parlamentas, e, bus pakviestas kaip stebėtojas į šią bioekonomikos darbo grupė, taip pat kaip ir kitos ES institucijos. O pirmasis posėdis šios darbo grupės vyks šių metų birželio mėnesį. Mes taip pat ragintume, kad valstybių narių regioninių lygmenių taip pat būtų kūriamos tokios darbo grupės. Mes sutinkame, kad reikia budriai elgtis, kai kalbama apie miškų kirtimą, e, apsirūpinimą maistu ir tarptautinių susitarimų laikymasi, tokiu kaip biologinės įvairovės konvencijos arba FLECT. Ir komisija mano, kad bioekonomika turi būti vystoma taip, kad būtų daromas teigiamas poveikis minėtose srityse. Ir e, į visą tai jau atsižvelgiama dabar pirminėme etape Horizontas 2020 programos įgyvendinimo. Pasaulinio masto moksliniai tyrimai bus itin aktualūs visiems, visoms suinteresuotams šalimis, šalims, taip pat ir Europos parlamentui, įvardijant kritinės sritis. Dėl biomasės importo norėtume pabrėžti, kad e, reikia stiprinti tas politikos kryptis, kuriomis siekiama stiprinti veiksmingą biomasės naudojimą Europos Sąjungoje. Ir taip e, bus galima sumažinti spaudimą aplinkai tarptautinių lygmenių ir ne ES šalise. Ir dar keletą žodžių dėl tarptautinių tvarumo standartų, kurie būtų privalomi tarptautiniu mastu. Uh, ES standartizacijos komitetas jau dabar rengia tam tikrus e, standartus bendradarbiavimas su ISO ir taip pat e, tvaraus maisto apsirūpinimo strategija taip pat gali mums suteikti naudingų išvalgų. Ačiū. Merci beaucoup. Je redonne la... Dėkuoju. Dabar suteikiu žodį poniai Liovin, kad jie apibendrintų tai, apie ką buvo kalbama. Dėkoju, dėkoju Norbertai tau už tavo žodžius, dėkoju komisijai, taip pat už jos nuomonę apie šį dokumentą. Iš esmės tai, ką Jūs pasakėte, tik patvirtina mano nuojautą, kad mes žengėme teisingų kelių ir tikiuosi, kad mes ir toliau galėsime tęsti šią diskusiją. Aš esu pasiruošusi aptarti įvairiausias nuomonės ir kolegos galime tai daryti ne tik šioje salėje, bet ir už jos durų. Dėkuoju. Dėkuoju. Dabar komiteto posėdis yra sustabdomas. Denkiu jums visiems malonus vakaro. Toliau vyks e, uždaras posėdis, koordinatorių posėdis. Ir šiame posėdėje gali dalyvauti tik tai deputatai, jų padėjėjai, frakcijų darbuotojai ir Europos parlamento sekretori, e, padalinių sekretariatų darbuotojai. Visi kiti asmenys turėtų išeiti iš šios salės. Ir taip pat siūlyčiau Jums pratesti Jūsų diskusijas uh, už šios sarų durų. O posėdį tęsime 9 val. rytoj šioje pat salėje. Ir rytoj susitiksime su nacionaliniu parlamentu atstovais ir aptarsime su jais vystamojo bendradarbiavimo politikos nuseklumą ir donorų veiksmų koordinavimą.